Good afternoon, colleagues. Um... Labadiena, kolegos, garbėjai nariai, garbėjai pranešėjai, ponios ir ponai. Džiugius galėdamas pasveikinti jūs rinkus šios klausimus dėl pamatinių teisų padėties Vengrijoje. Atkreipti dėmesį, kad uh, klausimai yra transliuojami internetu ir viskas pasirašyta. Koordinatoriai nutarė lapčio 4 dieną praėjusiu metu, kad reikia surenkti pasikeitimą nuomonėmis dėl pamatėm teisės paties Vengrijoje ir kad reikia padaryti šių, šių metų pradžioje. Tad šiandieną tai ir darome. Ši, e, Sausio 8 dieną per posėdį biuras suteikė leidimą rinkti šios klausimus ir sausio 4 dieną pirmininkas Tajani pranešė man apie sprendimą. Ačiū pabrėžti, kad Libė koordinatoriai sutarė, dėl, sutarė raštu vasario pirmą dieną dėl kalbėtojų sąrašo ir dėl darbo tvarkės. Taigi dėl klausimų sutarta tarp politinių koordinatorių ir užtikrinome, kad pranešėjų sąrašas būtų tinkamai politiškai subalansuotas. Steiksiu kiekvienam pranešėjai žodį po 10, 10 minučių maždaug. Ir dabar prašau atidžiai klausyti visų pranešėjų. 10 minučių nėra rekomenduotinas laikas, 10 minučių yra vis laikas, kaip bus skiriama. Matysite, kiek jums liko laiko ekranėlėje prieš jūs. Ir kai 10 minučių baigsis, na tai, ką jau būsite pasakę, tą būsite pasakę, laikas bus pasibaigęs. Tai galėjo visiems pranešėjams. Ir dėl sažiningumo reikalavimų bet ir taip pat svarbu tai, kad po šio klausimo vyks balsavimai. Tad na, negalės daryti jokių nuolaidų. Tad labai prašau neprašyti atskirų daugiau laiko, nes negalėsiu to suteikti. Aš esu, na, tikrai nenoriu nemandagiai nuskambėti, tik noriu paaiškinti, kokios bus tvarkos taisyklės šiandieną. Jeigu norite kalbėti trumpiau nei 10 minučių, tai žinoma, prašom, tačiau 10 minučių turėtų užtekti jums, kad išsakytumėt savo pozicijas po to norėčiau palikti pakankamą laiko nariams užduoti klausimų. Klausimai galės trukti iki mindos pusę, nedaugiau. Na, galbūt iki dviejų minučių ypatingų atveju. Tačiau labai svarbu išklausyti ir atsakymus. Tad prašysiu visų laikytis laiko apribojimo. Ir jau yra ilgas kalbėtojų sąrašas. Tad labai prašau laikytis paskirto laiko. Klausimus reikia baigti per dvi valandas. Tikrai negalime to laiko viršyti. Tad iš karto perkime prie kalbėtojų sąrašo. Ir pradėsime nuo da daktaro Tušanį. Na, visų pristatymai yra išdalinti jūsų failuose, tad dabar ilgai nepristatinėsiu kalbėtojų. Biografijas galite paskaityti, pasigauti informaciją. Taigi, daktas Rašenė. Sveiki atvykę. Ir 10 minučių prašau jums kreiptis į komitetą. Pone pirmininkė ponės ir ponai. Noriu visų pirma padėkoti už kvietimą e, ir dalyvauti šiame renginyje, kuriame bus svarstoma e, padėtis Vengrijoje. Džiugu, kad matau Josef Ontol šioje salėje, kuris suvaidino svarbę, svarbu vaidmenį kovoje su diktatūra. Šiandien gyvename demokratijos e, laikais ir diskusijos įvairiausiais klausimais vykstančiais yra laisvos ir pageidautinos atstovauju Vengriją kaip ministras šiame renginyje Libe komitete. Man tikrai didelė garbė atstovauti Vengriją. 2007-2014 metais buvau ambasadoriumi Vengrijos Prancūzijoje, Paryžiuje ir turėjau galimybę e, dalyvauti įvairiose diskusijose, taip pat ir dėl Vengrijos konstitucijos ir noriu pabrėžti, kad jau tuo metu e, pagrindinių teisių įtvirtinimas, reikalingų teisės institucijų steigimas e, buvo svarbi tema svarstyta Venecijos komisijoje ir kai kuriuose kitose Europos institucijose. E, Vengrijos vyriausybė visada buvo atvira dialogui ir pasirengusi patikslinti savo poziciją. Ir šio konstruktyvaus požiūrio dėka mums pavyko a, užbaigti svarsyti visus pradėtus klausimus su Europos taryba, Europos komisija. E, Europos Sąjungoje yra daug e, nežinios. E, e Graikijos krizė, migracijos krizė, teroristinių išpolių krizė ir e, pokyčiai e, yra neišvengiami, o politinėme kontekste reikia imtis priemonių, kad galėtume pasiūlyti veiksmingus ir aiškius atsakus į iškilusius iššūkius. Noriu pabrėžti, kad mūs, mums tenkate atsakomybė yra milžiniška. Bandant išspręsti krizę, pilietinės visuomenės indėlis yra labai pageidautinas, kaip ir dialogas tarp vyriausybės ES institucijų ir NVO PPO. Ir būtent todėl reikia akcentuoti visų šių veikėjų vaidinamą vaidmetį, vaidmenį ir taip pat e, pabrėžti e, teisinių teisėtų e, įtakos šaltinių svarbą, nepamirštant ir būtinybės užtikrinti visuotinę e, balsavimo teisę. Ir norėčiau, kalbėdamas apie tai, norėčiau pa, pa, pa, aptarti konkrečiau problemas. Migracijos krizė buv, tapo svarbiu iššūkiu Vengrijai, ypač dėl jos geografinės padėties, dėl to, kad jos išorės siena, ties jos išorės siena baigėsi Šengeno erdvi. Todėl tai buvo ypač aktualus veiksnys Vengrijai apsprendžiant savo a, politiką migracijos krizės atžvilgių nes e, Šengeno erdvės siena kelia mums didžiulį susirūpinimą. Todėl e, bandome užtikrinti keturias ES svarbiausias laisvės. Vengrija rimtai prisijėmė jai tenkančią atsakomybę ir prievolę užtikrinti e, Šengeno erdvės išorės sienos apsaugą. 2015 Vengrija susilaukė daug kritikos, nors dabar matome, kad bendra ES politika Taip pat ima labiau akcentuoti ES išorės sienų apsaugą. Didžiuojamės tuo, kad e, įvedėme pokyčių šiuo klausimu. Ir norėčiau pacituoti Tomas de Mazier, e, vidaus reikalų ministro Vėkatės e, vidaus reikalų ministro laišką ponui Timermans. Susidūrusi su e, migrantų srautais, ES privalo ats... užtikrinti atsaką, pasitelkiant tarptautinių ir jungtinių tautų organizacijų dalyvavimą bei e, migraciją reglamentuojančių organizacijų vaidmenį. Taigi, vienos iš ES šalies, šalių vidaus reikalų ministras akcentuoja būtinybę kovoti su neteisėta migracija ir e, migrantų neteisėtų pervežimu. Norėčiau patikslinti taip pat štai ką. Apie ką kalbame, kai, kai svarstame migracijos krizę? Susidurėme su ekonominiais migrantais, kuriuos e, draugės su e, pabėgėliais bei, pavyzdžiui, iš Sirijos bėgančiais žmonėmis. E, Yra ir e, vadinamų saugių trečiųjų šalių sąrašas ir kai kurios šalis negali būti laikomos saugomis šalimis. Pavyzdžiui, tačiau Turkija priskiriama saugioms šalims. Tačiau Europos Sąjungai kila klausimų, kodėl tiek daug e, valsty, iš kitų šalių at, atvykstančių valstybių piliečių prašo E, e, suteikti prieglopsi vos keliose ES šalise. Vengrijos vyriausybė teisėkuros darbe laikosi ES mm, tikslų, tendencijų užtikrinti e, veiksmingumą visų procedūrų, vykdyti jas ir taip pat užtikrinti, e, laikytis ES teisės. Ir, ir e, kitos ES šalis irgi turėtų siekti panašių tikslų. Ir čia norėčiau paminėti štai ką. Teisingumo e, ministrų susirinkimuose beveik visuomet darbo tvarkė yra klausimai susijęs su radikalėjimu bei terorizmu. Tas pats pasakytina apie vidaus reikalų ministrų atskirų posėdžių, kur svarstama padėtis Šengeno erdvėje. Ponius ir ponai, noriu atkreipti jūsų dėmesį į štai ką, į vieną pagrindinių teisių pažeidimą, e, kas kelia didžiulį susirūpinimą valstybėms narėms e, po 2004-ųjų. Tenka konstatuoti, kad nemažai ES valstybių neseniai patvirtino įstatymus, e, kuriais neužtikrinama uh, Hartijos šeštajame sutartyje nu, užtikrinta laisvė. Pavyzdžiui, e, komandiruotojų darbuotojų teisės nėra užtikrinamos. Aš pats esu girdėjęs pasakojimo apie tai ir dėje mes e, apsimetame, kad negirdime ES institucijų e, raginimo apie tai, kad pažydinėjimas kurios pagrindinės teisės. Reikėtų akcentuoti pilietinės visuomenės vaidmenį ir pasidžiaugti tuo, kad keturios nevyriausybinės organizacijos yra pakviestos šį renginį. Dialoge turėtumėme e, bandyti keistis idėjomis, o ne bandyti e, postuluoti dogmas. Ir norėčiau apgailestauti šiandien dėl to, kad kur, kurios čia dalyvaujančios organizacijos, jų atstovai nedalyvauja kitų institucijų darbe, e, nors jos yra kviečiamos. Ir e, e, nors Budapešte jos susitikimus neteina, bet atvyksta į susitikimus Bruselėje. Noriu pristatyti ir mano kolegas čia esančius, kurie yra Europos arba migracijos reikalų klausimų Žužana Vik, Kristiana Kečiuar, Europos reikalų atstovė. Tai, tai, ir pirmininkė, aš tikrai neviršiau man skirto laiko. Ačiū. Dr. Chirani, and I should have also mentioned uh, that you are accompanied by. Ačiū, ponė Trauksani. Jūs minėjote ir kad ponas Kretsma atvyko su jumis, atsakingas už tarptautinį teismų bendradarbiavimą ir migracijos ir prieglapščio tarnybos atstovė taip pat dalyvauja, o dabar kalbės e, ponas Miklos Santos iš e, pagrindinių teisų centro. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai, pirmiausia, leiskite man padėkoti už kvietimą atvykti čia ir tikrai stengsiuosi laikytis man kalbėti skirto laiko. Ir dabar keletas žodžių apie Vengriją ir apie pas mus susidariusią situaciją. Ir kalbėsiu ir apskritai apie demokratiją bendrają prasme. Pirmiausia, norėčiau patikinti Jūs, kad e, bet koks susirūpinimas dėl demokratinių vertybių, dėl pagrindinių teisų užtikrinimo Vengrijoje tikrai e, juntamas, egzistuoja ir pagrindinių teisių įstatymas, reikia pasakyti, 2011 metais buvo patvirtintas laikantis visų reikiamų nuostatų e, pagal skaidrę įstatymų prieimimo procedūrą, tačiau reikia pasakyti, kad visiškai teisingai teigiama, kad esama ir įvairių demokratijos suvokimo koncepcijų. Pagal kai kurios tvirtinimus ne visada galima tokiais polifoniniais ir miglotais standartais remtis. Pavyzdžiui, čia eitų kalba apie mm, Konstitucinio teismo Vengrijoje įgaliojimus ir sąsąją su Europos Sąjungos institucijomis ryšių palaikymą. Nieko panašaus niekuomet nebuvo nei Švedijoje, nei kur kitur e, įkurta. Ir to įstaiga yra nepriklausoma Vengrijoje. Be abejo, prokurorai veikia vadovaujami Pavyzdžiui, Prancūzijoje prokurorai veikia vadovaujami ir vyriausybės, mm, ar prižiūrimi vyriausybės, kas irgi nėra visiškai demokratiška, nors ši valstybė tokia laikoma. Europos demokratijose laikomasi tų pačių standartų, kurie yra ginami ir Vengrijoje. Teisingumo sistema, e, vykdomosios e, galios e, veikia Mm, kartu viename cikle, bet nepriklausomai viena nuo kitos, įskaitant ir parlamentą be abejo. Tai yra ketverių penkerių metų ciklas ir pagal pirmąjį C straipsnio punktą Vengrijos konstitucijoje yra pasakyta, kad e, valdžia yra paremta e, įgaliojimų pasidalymu. Ir būtent tų valdžių sąveika užtikrina įvairius mechanizmus ir organus, jų sklandų veikimą laikantis teisinių nuostatų, atitinkant nacionalinę tapatybę. Ketvirtam straipsnį ES sutarties pasakyta, jog ES ger, gerbė e, įvairias e, tapatybės ES e, identitetus, e, Tai jeigu mes e, norime sklandžiai diskutuoti apie demokratiją, tai turime kalbėti tiesiog apie skirtingus suverenumo lygius, galbūt, bet ne apie pačią demokratiją kaip terminą apskritai. Čia gali būti įvairių ideologijų, kurios slypi už kokiu nors apibrieščių valstybėse narėse dėl to, kaip reikėtų dalytis atsakomybės rytimis šalies viduje ar palaikant ryšius su Europos Sąjunga. Europos Sąjunga nėra valstybė kaip tokia, čia nėra e, demoso tautos e, kaip pagrindo vienos, o Vengrija e, savo suverenumu remdamasi tik kai kuriuos a, įgaliojimus a, e, yra perėmusi pagal demokratijos įsitvirtinusias savokas. Supranacionalinės es idėjos e, principai reiškia, jog Europos Sąjunga tampa viršesnė už e, pačias valstybės narės ir jų suverenumą ir gali uh, veikti, pavyzdžiui, pagrindinių teisų e, gynimo srityje. Tai susijęs su žmogaus teisų gynimu, su šia vertybė ir demokratijos gynimu apskritai be abejo, tačiau yra kišamasi į valstybių narių suverenumą. Kita stovykla yra teigiančių, kad ES yra tik instrumentų rinkinys ir pat yra kaip instrumentas tik valstybėms narėms suteikiamas, kad jos galėtų e, geriau tarpusavėje bendradarbiauti, geriau reikšti savo e, tapatybę, mm, užtikrinti įvairių procedūrų susijusių su pagrindinėmis teisėmis testinumą. Be abejo, yra akivaizdu, kad e, tai yra tik pradžia visapimančių platesnių Mm, pokyčių spektro susijusio su pagrindinėmis teisėmis ir valstybės suverenumu. Ir aišku yra tai, jog politinės ir teisinės kovos arenoje dar niekas nesibaigė. Ir kad reikia kalbėti apie pagrindinių teisių apibriežti kaip prioritetą ir tai galioja ne tik Vengrijai, bet tiesiog visai Europai ir apskritai vakarų pasauliui tai manau, kad pats įdomiausias laikas mūsų dar laukia. Ačiū. Labai ačiū. Dėkoju. Toliau steiks žodį ponui Todor Gardoš, Amnesty International atstovui. Labai ačiū, laba diena, ponios ir ponai, garbėjai parlamento nariai, garbėjai kolegos didelė garbė dalyvauti posėdėje. Ir aš iš karto paminėti, kad Amnesty International turi rimtų nuogastavimų dėl pamatintos situacijos Vengrijoje šiuo metu. Pasikliais metais organizacija kalba apie standartų prastėjimą, apie prakti, įvydingą praktiką, kai kuriuose sritise, kurios yra esminės svarbos pagrindų teisų užtikrinimui. Amnesty International pasakė prieš įvairius statymus bei e, konstituciją ir kai kurias svarbius pakeitimus, kurie, kai, kai kurie iš jų menkino pagrindų teisų gerbimą. Taip pat matėme, kai kurie statymai buvo priimti be debatų, remiantis daugumas parlamente. Na, keli dalykai, kurie svarbiausia yra. Pirmiausia, patkreipdėmės, kad situacija yra labai prasta. Nes nekartas meka pasakė dėl žiniasklaidos įstatymų, dėl e, šeimos įstatymų bei dėl mažumo apsaugos matome, kad e, šios priemonės jau veikia asmenų gyvenimą Vengrijoje. Toliau, teisų, tai yra į valdžių padalinimo principas. Matome, kad ten yra taip pat problemų ir matome, kad valstybės partijos taip pat ir pasisako už mities basmės gražinimą ar platesnį aborto apribojimą. Taip pat matome, kad pateisinamas yra smurtas prieš žmogaus teisų gynėjus. Matome, kad e, smurtavimo ir prieš pabėgėlius siekiant siekiant e, reklamos partijoms ir tai kenkia pabėgėlių situacijai, daro neįmanomas, ar jis labai sunku saugų priešprašymą Vengrijoje. Taip pat matome, kad Vengrija nėra nusteikusi konstruktyviai bendrauti su bendruomenė. Matome, kad buvo išsakyta labai daug diskriminatinių pareiškimų prieš moteris, romus, kitas grupės ir taip pat matome, kad tos grupės nėra tinkamai saugomos. Mes norime, kad Vengrija būtų atskaitinga ir, palaik, ir laikytųsi ES standartų ir vertybių. Amnesty International dėkoja už e, parlamento narių išsakytą paramą ir raginame toliau kelti klausimus Vengrijai bei raginame komisiją pareikalauti išvengęs atsakomybės ką dabar matome, kad Vengrijoje tikslingai yra puolamos e, tam tikros e, grupės, kurios ir taip yra marginalizuotos. Kai kurios e, nepriklausomos institucijos yra perimtos vyriausybės. Taip pat matome, kad, sukėl, kad vyriausybė sukėlė krizę šalyje. Dar negi praėjusią savaitę vyriausybė, Fides partija bei vyriausybės atstovai prieš mus pasisakė ir pasakė, kad Amsterdam yra uh, užsienio agentai, kurie e, skleidžia netikras žinias ir ragina pajėgėlius pažeisti statymus. Mes laukime, kad bus daugiau tokių takų. Tad, ponius ir ponai, tikrai situacija labai skubi. Mes dabar diskutuojame, tačiau matome, kad prie sienos smurtu yra išvaromi pabėgėliai, jie neleidžiami. Taip pat mes turime e, nuotraukų, video medžiagos, kuri rodo, kad pasienyje pažeidžiamas žmogus teisės. Per ilgai visą tai tęsiasi žmonės bėga nuo iš savo namų dėl smurto savo šalyje. Ir dabar Vengrijos vyriausybė sako, kad negali žmonių ginti ir reik, nori siūsti juos atgal. Neprisima atsakomybės. Reikia daugiau pastangų ginti pabėgėlių teisės. Vyriausybė, vyriausybė nuolat nevykdo savo pareigų, siekdama apginti tokius asmenis. Tuo tarpu matome, kad tūkstančiai žmonių yra įstrigę Serbiją, kur pabėgėlių sistema neveikia, nes tai žmonės negali patekti į Vengriją dėl to, kad yra nelydžiami. Todėl tai kelia daug kančių pasienio teritorijoje. Ir manome, kad nauji vyriausybės planai dar situaciją pavers dar prastesnė. Matome, kad Vengrija yra labai prastas pasirinkimas pabėgėlių prašytojams ir matome, kad e, dėl to neįmanoma Vengrijai tinkamai dalyvauti bendroje pilo išprašymo sistemoje. Taip pat reikalaujame, kad Vengrija tinkamai vykdytų Dublinas samus įsipareigojimus bei visus kitus prisimtus bendrus įsipareigojimus. Valstybiniai veikiai aukščiausio lygio vis e, nepagristai kaltina pabėgėlius terorizmu vyriausybė milijonus mokesčių mokėtojų pinigų išleidžia reklamai, referendumams, kad, kad pasireklamuotų, kad paskatintų savo tikslų pasiekimą. Ir matome, kad visa tokia situacija pateisina blogą elgesį su pabėgėliais ir plėšpišitais. Tad turint galvo, kad ES yra paremta lygybės principų, tai yra labai liūdna situacija. Be to, Vengrijoje yra primti labai neapibriežti migloti terorizmo apibrėžimai. Mūsų organizacija labai nerimauja dėl pastarų tendencijų, nes matome, kad asmenys, kurie neturi nieko bendro su terorizmu, gali būti apkaltinti terorizmu. Ahmedėjič Siras būtent su to susidūrė apčio mėnesį, praeis metais jis buvo apkaltas terorizmu ir panašiais nusikaltimais ir buvo įkalintas dešimčia metų. Ahmedo istorija parodo, kaip bandoma kovoti su migrantų patekimu į Vengriją. Jis buvo vienas iš migrantų, kurie rugsėjo mėnesį bandė patekti į Vengriją po to, kai šalis uždarė savo sieną. Ir tuomet teismas nutarė, kad e, Ahmedas buvo, na, atliko terorizmo aktą, nes metė policininkus tris daiktus ir megafonu kal, kreipėsi policiją O teisme tai palaikyta buvo, kad buvo, tuo buvo bandoma įbauginti policiją, reikala, kad būtų suložyti įstatymai Vengrijos. Tačiau šis tai, tai tiesiog šis šeimos žmogus, kuris bandė, bandė pabėgti, gelbėti iš Sirijos, gelbėti save ir savo šeimą ir atvesti savo šeimą į Europą. Kiti asmenys taip pat buvo apkaltinti neteisėtų pateikimu į Vengriją, maištais ir buvo teisti tris metus kalėjimo. Stebėjau teismo procesą, mes kartu su uh, kitais pilietinės visuomenės atstovais siekiame, kad gali, jis būtų paleistas ir galėtų suvienyti savo šeimą Kipre. Akmenis tikrai nėra teroristas, tai tiesiog asmo, kuris pasakė netikimo laiku ir buvo nu, patogus vyriausybė, kad demonizuoti pabėgėlius. Tačiau vyriausybė kalbėjo, kad esą jis turi ryšių su terorizmo organizacijomis ir kad organizavo planuotą išpolį prieš valstybę. Tačiau teisme buvo pasmėti tik policijos pareiškimais, kurie buvo šališki. Matome, kad taip piknaudžiaujama yra terorizmo apibrėžimu, nes megafono panaudojimas bei akmenų mėtymas tikrai negali būti laikoma terorizmu. Šiuo metu laukiame, kada prasidės apeliacinio teismo procesas ir tikimės, kad terorizmo kaltimai bus atmesti. Raginčiau parlamentą atidžiai sekti šią bylą ir kelti klausimus dėl bylos. Parlamentas ir komisija turėtų stebėti šią bylą ir e, atsižvelginti 47 straipsnį iš pamatinių teisų hartijos. Be to, vyriausybė puola ne tik e, pabėgėlius ir migrantus, bet ir e, pačius vengrijos piliečius. Pavyzdžiui, nesengiai tai e, teismas nu, nustatė, kad Vengrijos įstatymai leidžia per daug privatų gyvenimą, tačiau tie įstatymai vis dar galioja. Manome, kad, tai matome, kad vis daugiau skiriama įgaliojimų vykdomai valdžiai. Visą tai riboja, visą tai riboja žodžio laisvė ir judėjimo laisvė. Vyriausybė dabar gali paskelbti terorizmo pavojų situaciją ir gali turėti neribotas uh, įgaliojimus 15 dienų, tuomet galime apnaudoti kariuomenę, sus... netimtis ginklų, kad sudytų pavojų ir taip pat apriboti įstatymų galiojimą. Ir taip pat pritaikytas vadinamasias e, specialias priemonės, kad sudytų terorizmą, kaip apibrėžė jį nacionalinė teisė. Kol kas dar nebuvo šis įstatymas panaudoti, tačiau matome, kad jeigu tai būtų panaudota, tai išplėstų tas įgaliojimus, kurias vyriausybė turi pagal pagal tai, kas tikė neprastos padėties paskelbimas. Manome, kad e, tokia atveju vyriausybė gali pulti tuos, kurie net nesutinka, pažiūrėjau, politinius oponentus, žmogaus teisės aktyvistus ar kitus, kurie vyriausybė atrodo neprimtini asmenys, pažiūrėjau, migrantai, pabėgėliai. Taigi, ponės ir po, pirmiausia, norėčiau raginti nepamiršti mūsų bendrų pareigų. Taip pat reikia nuolat raginti komisiją veikti Lims veiksmų. Vengrijos klausimas turi likti aukštai darbo atvarkyje, nes reikia skubių veiksmų. Neužtenka tiesiog gesinti gaisrų. Ir tai taip pat nepada apsaugoti pamatinių Europos vertybių. Manome, kad reikia paduoti septintojų straipsnių pagal esamą situaciją, nes manome, kad tikrai gali būti iš esmės pažeidžiamos bendros vertybės. Komisijos neveiksnumas ir neveiklumas yra labai pavojinga šioje situacijoje, tad parlamentas turi ir taip pat pareigą pareikalauti sučiūginimo. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Is... Ačiū. Toliau kalbės Stefanija Komprotsai, Vengrijos pilietinių laisvių sąjungos e, e, atsakingoji sekretorė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponė ministrė. Ačiū už suteiktą galimybę kalbėti šiandienos klausime. Norėčiau aptarti žodžio laisvės ir informacijos laisvės padėti Vengrijoje. Pagrindinių teisių hartijoje įtvirtintos žodžio laisvės ir teisės informacija laisvės. E, taip pat akcentuojama, kad būtina gerbti žiniasklaidos laisvę ir pluralizmo laisvę. Norėčiau pakalbėti apie tai apie pluralizmą ir, ir žodžio laisvės padėtį. Pertvarkoma e, rinka ir e, įplaukų e, perskirstimas. Laisvės labiau suteikiamos privačioms įmonėms, o ne laikrašiams. Akcentuojamas privatus turinys. Taigi vykdoma taip vadinama negriežta cenzūra, vertinant tai, kaip pertvarkyta žiniasklaidos rinka. 2014-aisiais e, po parlamento rinkimų buvo konstatuota, kad vos saujelė žiniasklaidos priemonių gali būti laikomos tikrai laisvomis. Išaugo e, žiniasklaidos savininkų, stambių žiniasklaidos savininkų skaičius, kurie yra artimai susijęs su vyriausybė. Pavyzdžiui, viena iš komercinių kanalų nusipirko Andy Vainą, kuris dabar yra vyriausybėje, o 2015 HU e, žinių e, portalą nusipirko kitas magnatas, kuris yra glaudžiai susijęs su vyriausybės nariais. Vienas iš nepriklausomų dienraščių Vengrijos neseniai buvo uždarytas ir jo, o to, žinia, to dienraščio archyvų pasiekti neįmanoma. Iš tikrųjų, laikraštis buvo uždarytas. Šį žingsnį, šis žingsnis paaiškintas ekonominiais sumetimais, tačiau 100 procentų to leidinio, to, to leidinio akcijų buvo parduota Optimus Press e, struktūrai, kuri taip pat susijusi su vyriausybė. E, m, kai kurių priemonių susiklausė ir kiti, žinias, ir kiti žiniastos šil, šiltiniai. Norėčiau priminti Europos tarybos rekomendacijas, pagal kurias valstybės pagalba e, žiniastos priemonėms reikia paskirstyti bešališkai ir vienodai. E, tačiau parama skiriama e, tik toms žiniaslos priemonėms, kurios palankiai nušviečia vyriausybę. Žurnalistams liko nedaug ne galimybių dirbti savarankiškai. Pavyzdžiui, žurnalistai buvo neleisti į pabėgėlių stovyklas, kuomet siautėjo pabėgėlių krizė 2015-aisiais. Taip pat parlamento pirmininkas uždraudė kai kuriems dienrašiams ir žurnalistams įeiti į parlamentą. Kai, kai kurie e, iš tų paskelbtų draudimų po to buvo atšaukti. Kita tema - tai aktyvių piliečių padėtis Vengrijoje bendrai. Jie susiduria su kliūtimis, bandydami gauti informacijos iš viešųjų šaltinių e, arba apie tai, kaip vietos valdžia reaguoja, bandydama pas, užtildyti tuos, kurie jos kritikuoja. Tenka e, dalyvauti bylose, kuriuose tie žurnalistai apkaltinti šmeištu. Bandama užtildyti visus. Dauguma žmonių, bandoma mm, tildyti žmonės e, ir jungtinių tautų ypatingas įsigaliotinis žmogaus teisų klaus, gynimo klausimais e, akcentavo, kad šmeišto kaltinimai, kaltinimai šmeištų nuolatos pateikiami žurnalistams ir vairioms vietoms organizacijoms. E, 2015 e, e, tapo dar sunkiau gauti duomenis iš viešųjų informacijos šaltinių. E, informacija dažnai e, tampa pagrindų sprendimams, kurie niekada neprimami. Pabrango ir prašymai, pabrango užmokestis už prašymus gauti informaciją. 2016 šių laisvių apribojimai dar labiau sugriežtinti, nes e, valstybinės įmonės nebeprivalo skelbti kai kurios informacijos. Ir taip Tai čia reikėtų pakalbėti ir apie e, nevyriausybinio organizacijų mm, veiklos erdvę. 2016 komisija e, turėjo parengti rekomendacijas, kurios netrukus bus paskelbtos. Akcentuojama žmogaus teisų gynėjų padėtis Vengrijoje ir akcentuojama, kad nėra palankių sąlygų jiems veikti. Akcentuojami taip pat galiojantis įstatymai. E, stigmatizavimas tokių žmonių prasidėjo 2015-2016, dar paspa, sustiprėjo. E, ypač čia aktyvus e, Fidesz vicepirmininkas ir kiti parlamento nariai, kurie paprašė Nacionalinio saugumo komitetą ir Nacionalinio saugumo tarnybas e, išsiaiškinti, kokie asmenys bendradarbiauja su Sorošo fondu. E, Išvadose pateikta, kad 22 organizacijos bendradarbiauja ir pažeidinėja Vengrijos bei Europos teisės aktus. Daugiau jokios informacijos nėra, bet taip pat konstatuota, kad kai kurios Europ... kad Vengrijos organizacijos pažeidžia Europos žmogaus teisų konvenciją savo veikloje. Savo Anvišių byloje prieš Vengriją e, konstatuota, kad E, pažeidžiamos privačių asmenų teisės, jeigu informacijos perimimas nevyksta nepriklausomai. E, Imtas aktyvesnių priemonių, bandant stigmatizuoti įvairias visuomenės organizacijas pateikus vieną įstatymo projektą šalies parlamente e, sugriežtintos tokių organizacijų, sugriežtinti tokių organizacijų veiklos įstatai. Nuo 2015 konstatuojama, kad nevyriausybinės organizacijos privalo veikti skaidriai ir taip pat e, išplėstas e, skaičius e, subjektų, kurie privalomai turi deklaruoti savo turtą. Iki šiol nebuvo, pateiktas, nebuvo paviešintas toks teisėkuros pasiūlymas, bet kas savaitę pasirodo naujų siūlymų, kaip dar e, nevyriausybinės organizacijos privalėtų užtikrinti skaidresnę savo veiklą. Siūloma e, atskli... mes jau ir taip kasmet atskleidžiame informacijos šaltinius. E, ir aukšto rango pareigūnai, netgi premjeras apie tai kalba savo metinėme pareiškime. Paprastai akcentuojame keletas dalykų, kad nevyriausybinės organizacijos yra finansuojamos iš užsienio, vykdo politinę veiklą, nors, nors nėra išrinktos. Ir nesuteikia, neskelbė skaidros informacijos apie uh, savo finansinius donorus. Be to, šios organizacijos, kaip teigiama, dažnai siejamos su bandymais daryti įtaką migracijos kriziai. Šie reikalavimai e, dirbti nevyriausybinėms organizacijoms skaidriau iš tikrųjų maskuoja pastangas e, atsikratyti tokių organizacijų. Sausio mėnesio pradžioje Nemets Lab paskelbė, kad organizacijos susijusios su Šorošo fondu bus išvytos iš šalies E, e, retorika primena tas kalbas, kurios girdis Izraelyje arba Rusijoje. Žmogaus parišk, pranešime apie žmogaus teisų gynėjus konstatuojama, kad vykdoma kova prieš juos ir kad kai kurie aukšto rango vyriausybės atstovai labai e, grėsmingai, pas, agresyviai pasisako jų atžvilgių. E, bauginimo, vykdoma bauginimo kampanija. Jau girdėjote, at, kokius teisės aktus metus e, rengiamasi svarstyti Vengrijoje. Bandoma suvaržyti ne tik žodžio laisvę. Kitas klausimas susijęs su e, organizacijų finansavimu iš užsienio. Tai susijęs su laisvo kapitalo judėjimu ES, tai viena pamatinių e, es laisvių. Praėjusią savaitę žiniasklaida pranešė, kad uh, E, Fidesz e, valdančiosios partijos atstovai susitiko su nevyriausybinio organizacijų ir Vengrijos pilietinių laisvių sąjungos atstovais ir kad tai to numatyto, numatomo priimti statymo taikinys yra būtent šios organizacijos. Ir atrodo, kad naujas reikalavimas e, steigti registrą ir registruotis, e, jeigu gauna paramą iš, iš užsienio, reikš, kad daugiau organizacijų privalės registruotis. Ta prodavi e, Helsinkio Vengrijos komiteto viena iš pirmininkių. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponė ministrė, tikrai man didžiulė garbė kalbėti šiandieną Jums e, Vengrijos Helsinkio komiteto vardu. Esame įsisteigę, įsisteigę Budapešte, Budapešte ir dirbame su e, būtent teisės saugos klausimais, e, teisinės valstybės principų įgyvendinimą stebime. Taigi tai glaudžiai susijęs su jūsų interesų sritimi. Be abejo, kad valstybė turi interesą saugoti savo sienas, tačiau ji taip pat yra įsipareigojusi gerbti žmogaus teisės tų žmonių, kurie e, kerta jos sieną, atvyksta prie jos. Ir, ir visi procesai turi vykti e, humaniškai, pavyzdžiui, teikiant e, prieglopščio suteikimo m, pavyzdžiui, pagal prieklapšio steikimo procedūrą. Ir tikrai nėra paprasta visuomet spręsti susidariusius iššūkius, tačiau visuomet reikia stengtis tą padaryti, gerbent žmogaus teisės. O Vengrijoje vasarą 2015 metų viskas vyko tikrai kitaip. Vengrijos valdžia labai drastiškų fizinių ir kitokių veiksmų ėmėsi, mm, kurie pakenkė e, atvykusiems, e, žalojo juos ir neleido atvykti į Vengriją. Esu tikra, kad esate girdėję apie įvairias priemonės, e, skirtas tam, kad būtų atmesti prašymai tų žmonių, kurie per Serbiją, per kitas kaiminės šalis atvyko į Vengriją. Tiesiog yra įvardyjami kaip nepriimtini tie prašymai, kadangi tai yra susijęs su, trečiaja šalti, su saugia trečiaja šalimi, nes Serbija yra įvardyjama kaip saugi trečioji šalis ir dėl to sirai yra kiečiai, m, mm, kitų tautybių e, asmenys nėra įleidžiami į Vengriją iš kaiminių šalių. Taip pat yra atvejų, kai nėra vykdoma prieglapšio steikimo procedūra ir yra tiesiog e, spigliuota viela aptveriama e, siena, o procesinių garantijų vykdant e, teismus e, nėra laikomasi pabėgėlių atžvilgių. E, Daugelie pabėgėlių stovyklų kilo problemų, jos buvo uždarytos ir dabar yra daugiau akcentuojamas akcentuojama pereinamo laiko tarpio koncepcija ir pastogės suteikimas, kaip kad, pavyzdžiui, žiemos sąlygomis arba apgyvendinimas. Ehm, konteineriuose įvairūs sprendimai pasitelkiami, siekiant suvaldyti e, procesus. Tik 25 asmenys per savaitę e, galėjo deramai kreiptis dėl prieglapšio steikimo procedūros. 2016 metais Vengrijos valdžia nusprendė dar daugiau priemonių imtis, kad atgrasytų migrantus e, nuo atvykimo ir nuo Liepos mėnesio Vengrijos policija yra e, įpareigota sugražinti ties sieną ar iki sienos e, vėl atgal palidėti asmenis, kurie kirto sieną e, nelegaliai. Ir tai lėmė, kad labai daug asmenų buvo sugražinta į Serbiją ir neturėjo teisės kreiptis dėl tarptautinės. E, E, apsaugos ir statuso atitinkamos teikimo. Taigi dabar prieglapšio suteikimo mm, procedūros yra tokios, kad apskritai neįmanoma susidaroti su tuo kiekiu pabėgėlių, kuris yra atvykęs į Vengriją. Nuo praėjusiu metu vasaros e, nuo, nuo vasaros iki gruodžio e, daugybė asmenų nebuvo e, sutikta galimybė atvykti į Vengriją, kirsti sieną ir daugelis e, migrantų net nebuvo užregistruoti, nebuvo atitinkamai laikomas registro procedūrų pagal ES teisę. Europos komisija jau yra pat pradėjusi pažeidimo procedūras prieš Vengriją ir procesas tik įsibėgėja. Nuo 2016 metų pavasario nevyriausybinės žmogaus teisų gynimo organizacijos vis daugiau susilaukia, informa susilaukia informacijos apie e, migrantų padėtį, apie prieglapšio prašytojus, apie nederamą elgesį su jais ir jungtinių tautų vyriausiasis pabėgėlių komis, komisaras irgi jau yra išreiškęs um, susirūpinimą dėl situacijos Vengrijoje. Nežiūrint to, Vengrija kol kas nerodo jokio noro ir pastangų toliau gilintis į šios atvejus ir lengvinti situaciją. Žmonės vis dar yra sulaikomi, gražinami prie sienos ir yra tiesiog stumėme atgal, grįžti atgal. Ir tiesa, pavasario sesijoje parlamentas turėtų e, svarstyti ir priimti įstatymą dėl tam tikrų zonų įsteigimo ties sieną Vengrijos, kur galėtų uh, būti pabėgėliai, e, kuriems neleidžiama atvykti į Vengriją, bet kurie nebūtų automatiškai sugražinami į, pavyzdžiui, Serbiją ar kitas šalis. Nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio būtent tokia tvarka ir buvo taikoma, iki šių metų rugsėjo ji turėjo galioti, kadangi tai yra įvardyjama kaip ypatingos e, aplinkybės ir jeigu bus priimtas toks įstatymas, tai ir šeimos ir nelidimi nepilnamečiai bus sulaikomi tose tranzito zonose, neužtikrinant jokių žmogaus ar pagrindinių teisių jiems, bus be galo suvaržytos jų teisės ir laisvės ir tai taip pat leis valdžios įstaigoms sugražinti e, prie Serbijos sienos e, visus tuos, kuriems nenorės suteikti leidimo atvykti į šalį. Šiuo metu tik 25 asmenėms per savaitę, kaip jau minėta, Vengrijos valdžia suteikia E, galimybę atvykti į šalį, ar leidimą atvykti į šalį, tai e, privers, priverstinių gražinimų galima numatyti, numanyti bus tikrai nemažai. Iš taip vadinamų sulaikymo e, centrų, laikinų sulaikymo centrų asmenys yra perkeliami į kitas vietas šalies teritorijoje, visur paskirstytas, kur nėra ar nebūtų laikomas ES e, teisės aktuose numatytų procedūrų, nes laisvė suvaržyta gali būti tik labai išimtinėmis aplinkybėmis e, ir sulaikymo centre atsidurti asmo gali tik tam tikrais ypatingais atvejais, o čia tas būtų taikoma net ir nepilnamečiams, nelydimiems šeimos nariams, vaikams, tai yra tikrai ne vaiko interesų vardan. Ir labai. Pagal Dublino reglamentą e, be abejo trūko pagal senąją sistemą trūko solidarumo tarp valstybių narių ir dėl to mes raginame peržiūrėti dar kartą ir ministrą e, pateiktą teisės akto pasiūlymą, kad e, Vengrija užtikrintų, jog bus laikomas ES teisės nuostatų. Dėkoju, dėkoju visiems pranešėjams. Taip, klausimai yra labai svarbus, labai jautrus, tad noriu tikrai užtikrinti, kad visi, kas paprašė žodžių, galės pasakyti. Aišku, tam tikras pirmumas pagal mūsų taisyklės, bet tikimės, kad visi galės pasakyti, tačiau tam reikia, kad visi kalbėtojai kalbėtų tik pusantros minutės. Toks apribojimas numatęs todėl, kad reikia bent pusvalandžio, kad gerbos ministras ir kiti pranešėjai galėtų atsakyti. Visos frakcijos galės pasakyti ir prašyčiau koordinatorių kalbėti pirmiausia, o jei koordinatoriaus nebus, paprašysiu kito frakcijos nario, kad kalbėtų tos frakcijos vardu. Berots 15-16 kalbėtojų numatyti yra. Ir na, tie, kas vėliau atvyks į posėdį, tai jau nebus trukti į kalbėtojų sąrašą. Pone Veržyje, ar jūs jau paprašėte žodžio? Pone Veržyje. Ar norite kalbėti, taip ar ne? Gerai, traukime į sąrašą. Pradėkime nuo EPP. Metsola. Jūs prašote žodžio dabar? Prašau labai aiškiai parodyti žodžio, jeigu norite kalbėti. Ne, ne, ne, ponė Nadžia, už jūsų asmo. Ne, neišlibę nariai. Ar norite, ne, nesupažįstu gerai, ar norite kalbėti? Gerai, tuomet jūs nekalbėjote, niekas daugiau žodžio neprašo. Labai atsiprašau, ponė Nadžia žinoma, kalbėsite. Tai pradėsime nuo jūsų, ponė Metalo. Prašau. Pane Spinelio Guoja vardu. Labai ačiū. Klausimą turite savo ministrui. Ir norėčiau sužinoti, kokiu priemonį ėmėsi Vengrijos vyriausybė. Atsižvelgiant dėl e, kalėjimų perpildymo. Taip pat kokiu priemonį vyriausybė ėmėsi, kad e, kad būtų užtikrinta, jog teisingumo rodikliai, kai tuos rodiklius renka komisija, kad jie tikrai atspėdėtų esamą padėtį. Ir gal galite pateikti daugiau informacijos apie tai, kokią informaciją dabar, kokiu įsigaliojimus dabar turi Teisingumo teismas, tai yra e, Kostinis teismas. Galbūt galite šiek tiek plačiau plėtoti šį aspektą. Dėkui. Dėkoju, dėkui už trūkumą. Toliau Sipela, Sildamkat vardu. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, kol kalbėtai kalbėjo, aš pat atlikau e, papildomą tyrimą. Labai įdomu buvo, kaip ponas Santo kalbėjo apie demokratiją ir teisės viršenybę. Ir tiesiog tikrinau, tai ir išgir... pas... pamačiau, kad pamatinių teisų centras įsteigtas 30 metais. O interneto puslapyje mačiau tik dvi pavardės - jūsų ir dar vieną pavardę. Ir visi straipsniai puslapyje yra, yra pasirašomi tiesiog kaip pamatinių teisų centras na, nelabai skaidru, ar ne? Tad gal galite paaiškinti, kiek žmonių dirba šiame centre, kiek žmonių rašo tuos straipsnius. Toliau, kiek nustebau, žiūrėt, kaip ponas Tašenė kalbė apie vyriausybės vaidmenį kad vyriausybė yra išrinkta. Na, žinoma, vyriausybė išrinkta, nie, na, niekas neprieštarauja su to, kam apie tai kalbėti. Tai kilo klausimas, kad net jeigu išrinkti ir kad ir turite daugumą, vis tiek reikia gerbti kitas politinės pozicijas, politinės grupės kitas, kitas pozicijas, NVO pozicijas ir taip pat piliečių galimas tas pozicijas. Ir būtent tai svarbu demokratija yra. Reikia užtikrinti, kad tos įvairios pozicijos ir argumentai tikrai būtų išklausomi ta žiniasklaidos laisvė, saviškos laisvė, tai yra labai svarbu. Ir demokratijoje tai yra dar svarbiau, kad žiniasklaida turėtų galimybę ir be abejo, žiniasklaida turi pareigą būti labai kritiška. Toliau dėl pil išprašymų procedūrų. Jūs kalbėjote apie tai, kad daug pabėgėlių nori atvykti į Europą, o nelikti kitose saugiose šalyse. Tačiau ar pastebėjote, ar suprantate, kad dauguma pabėgėlių pasaulyje vyksta ne į Europos Sąjungą? norite saugoti sieną, tai gerai, tačiau tuo pačiu metu jūs neleidžiate tiem žmonėm, kurie beldžiasi duris ir kurie prašo pagalbos, patekti ir, neleidžiate, ir nesutikite jiems pagalbos. Tai prieštarauja Ženevos konvencijai ir jūsų siunčiama žinia yra tokia, eikit kur tik norite, tik ne į Europą, ar bent jau tik ne į Vengriją. Tačiau vėlgi tai prieštarauja Ženevos konvencijai. Ir paskutinis dalykas Jau dvi minutės, sako pirmininkas. Naujas įstatymas dėl pagalių prašymo, prašytojų į, įkalinimo, tikiuosi, kad tai neįsigalios. Pirmininkas, na prašau, ne virš dvi minučių, tai nesažink kitų kalbėtų atlygio. Ponas Jurek. Ekar vardu. Labai ačiū. Dėkoju, tikiuosi visi girdite. Na, nustebau. Nustebino tai, ką pasakė ponas Gador. Gardos, tai minėjote administracinės procedūras, tačiau kalbėjote apie požiūrį, nuomonę, pareiškimus. Na, kaip klasta žmonės gatvėje, kai klausti jų nuomonės, tai net jeigu ta nuomonė prieštarauja tam, ką mes tikime, vis tiek tą nuomonę reikia gerbti ir apsaugoti. Taip pat turiu klausimų, kučių klausimų, Amnesty International atstovams. Ar sutinkate, kad komunizmas Vengrijoje kitose šalise buvo priespaudos sistema? Ir taip pat socialinės diskriminacijos sistema, kuri menkino visuomenės grupės tam tikras, didžiulės grupės, kurias laikė na, liaudės priešais. Ir taip pat, ar jūs sutinkate, kad yra tam tikri asmenys, tam tikros grupės, kurios Vengrija ir kitur bendradarbiavo su komunistinė valdžia ir po komunizmo žlugimo ir įsteigus demokratiją, tos grupės vis dar naudoja savo įtaką, vis dar naudoja savo galią ir savo pinigus, kad galėtų užblokuoti tam tikrus elnius pokyčius, kad užblokuotų tam tikrų grupių emancipaciją būtent tų grupių, kurios buvo prispaustos valdant komunistams. Ir toliau. Ar sutinkate su tuo, kad bet kuri vyriausybė, bet kuri valdžia, kuri nori apsaugoti bendrai gėrį, viešą interesą, turi taip pat ir ginti tas grupės, kurios anksčiau buvo diskriminuojamos. Dar vienas klausimas, nežinau, ar jūs gerai supratau. Dėl abortų. Ar jūs laikot, ar jūs manote, kad abortas yra nužudimas, ar tai yra pamatinė teisė? Kalbėtoja kalba nesijungus mikrofoną. Na, aš kalbu apie laiką, kiek žmonės kalba visi dabar darys pareiškimus ir kalbės po diskusijos, tai na, mums tuomet neliks laiko išgirsti atsakymus iš kalbėtojų. Nes mes iki penkių tik turime laiko. Tikrai negerai tai būtų. Žinoma, jūsų reikalas. Bet prašyčiau laikytis pusantros minutės. Labai labai prašau. Tikrai apribosiu kalbėjimo laiką pusantros minutės. Labai atsiprašau su koordinatoriu. Tikrai pusantros minutės suteiksiu laiko. Guoja vardas Pinelį. Labai atsiprašau, sako pirmininkas. Aš atkreipdėmėsi tai, kad yra nuoja koordinatorė. Prašau, kai atės aldė eilė, sutikti žodį. Ir vis labai atsiprašau, apsirikau, klaida tikrai taip sutinka situacija. Barbara, tikrai atsiprašau, paskui bus žodis jums. Nat Natalija sveikinu tapus nuo koordinatorė Aldė iš Aldė frakcijos. Prašau. Žodis jums labai atsiprašau už apsirikimą. Ačiū, pirmininkė. E, tikrai perdedu. Man teko atsakomybė nauja. E, yra nemažai klausimų, kolegos jau apibendrino svarbiausius, noriu iškelti dar vieną klausimą. Mes patvirtiname praėjusią savaitę Sasbūrę naują direktyvą dėl kovos su terorizmu, siekdami suderinti baudžiamąją teisę Europos mastu šiuo klausimu. E, išklausiusi e, Amnesty International atstovės e, pasisakymo ir pono Ahmed Aš atvejį, kurį Vengrijos valdžia institucijos įtarė e, terorizmo teroristiniais veiksmais, o jis tik tai kalbėjo per garsiakalbį. Naudodamas garsiakalbį, noriu paklausti, ka, kaip Vengrijos institucijos vertina sesijoje patvirtintos direktyvos nuostatų atitikimą į, į, į šalies nuos, teisės nuostatams ypač e, prievoliai užtik, ypač dėl prievolės užtikrinti pusiausvyrą ir e, pagrindinių teisų užtikrinimo mes tikrai nenorime, kad Europoje atsirastų dviejų rūšių piliečių. Ir atsiprašau dar kartą dėl mano klaidos, dabar žodį, dar kartą dabar žodis poniai Spinelį. Pone pirmininkė, norėčiau, kad pone Veržė kalbėtų, nes yra šešėlinė pranešėja. Prašau. Ačiū, pone pirmininkė. E, atsiprašome. Ir aš atsiprašau dėl to, kad pavėlavau ateiti į posėdį norėčiau akcentuoti tą klausimą, kaip su migrantais elgiamasi Vengrijoje ir, užduo, ir akcentuoti taip pat Onsderoskė proceso klausimą. Aš šiek tiek do, domė, pasidomėjau pa, bendrą situaciją ir, ir e, dauguma nukentėjusių šiuo atveju asmenų yra sirai. Ir taip pat Tai, tai, tai žmonės, kurie tapo ne, e, žmonėmis su negale, asmenimis su negale dėl e, Sirijos konflikto, Hameš A ir Hameš A labiausiai nukentėjo susilaukė sunkiausių bausmių ir pagrindinė jų nuteisimo priežastis buvo ta, kad jie turėjo garsiakalbius tai tikrai stulbina, kad būtent dėl to žmogus gali būti apkaltintas terorizmu. Įdomu, kaip e, Vengrijos vyriausybė paaiškina tuos faktus, ypač atsižvelgiant į tai, kad Haš, Ahmed Haš e, susidūrė su diskriminacija proceso metu vien dėl to, kad jis yra musulmonas, nes, kaip žinome, kad kai kam yra nepriimtina religijos laisvės gynimo koncepcija. Norėčiau, kad Vengrijos vyriausybės atstovai paaiškintų, kodėl tame procese, tame teismo procese eh, Ahmedui HCR buvo nesuteiktos kai kurios teisės ir kai, kodėl su trečiųjų šalių piliečiais eh, elgiamasi panašiai. Tai yra žmonės iš rytų ir iš pietų atvykstantis. Eh, susilaukia kitokio elgesio. Tai tampa aišku, kuomet peržvelgėme skaičius ir matome, kokie asmenys patenka į Vengrijos teritoriją. Nes Argentinė, atsiprašau, pirmininkė. Turiu klausimą teisingumo ministrui. kaip suprantu, ministrė pateikti pasiūlymų pakeitimai dėl migracijos ir e, valstybinės sienos e, apsaugos, kuriuos svarstysite kovo 7-ąją. Ir, kaip suprantu, e, prieglapšio prašymo procedūra taps pasienyje vykstančią procedūrą, kitaip sakant, tai taps sienos skirtimo procedūra. E, ar tai reiškia, kad e, e, standartinė įprastinė prieglapšio suteikimo procedūra Vengrijoje bus panaikinta ir, ir tiesiog vyks sieno skirtimo procedūra? Ar iš tikrųjų taip? Noriu paklausti, kaip Jūs vertintumėte tų pakeitimų svarstymo ateitį, tai- nes jie akivaizdžiai pažvelgia Europą. Sužau, pažeidžia ES teisės aktus. Jūs, jūs sakėte, kad jūs ir Europos komisijos nuomonės išsiskyrė, Bet galbūt galėtumėte pakomentuoti, kodėl to toks konfliktas kilo. E, Erdvė pilietiniai visuomeniai ir demokratija yra esminis dalykas. E, E, visos nevyriausybinės organizacijos yra verčiamas iš nuojo registruotis. Noriu paklausti, ar dar yra kitų priemonių, rengiamas imtis kitų priemonių, kurios dar labiau apribotų e, nevyriausybinio organizacijų veiklą Vengrijoje. Pone Gal, ačiū pirmininkai. Užduota daug klausimų, aš taip pat norėčiau užduoti keletą. Uh, Noriu taip pat priminti, kad e, diskusijų galima klausytis internetu tiesiogiai taip pat ir Vengrijoje. Buvo pas, išsakyta dalykų, kurie yra, ne, kur, kurie yra netiesa arba kurie neteisingai interpretuojami arba kurios neteisingai interpretuoja kai kurios nevyriausybinės organizacijos. Norėčiau kai ką patikslinti, mane tikrai labai nustebino tai, ką sakė Amnesty International atstovė buvo bandoma daryti spaudimą teismų sprendimams, norėtų tai daryti, daryti spaudimą teismams. Bet ar žinote, kad Ahmed Aš buvo, kuomet jis buvo suimtas, jis turėjo daugybę pasų su Šengeno viza. E, jis turėjo taip pat tapatybę Kipre, jis buvo penkių e, automobilių, taip pat įvairių laivų esančių Kiprė savininkas ir, visi, ir kilo klausimų, ko, ką jis veikė e, Vengrijos serbijos pasienyje su, rank, su akmeniu rankoje. Ir taip pat jį suimant buvo suimti policininkai. Penki policininkai buvo sunkiai sužeisti. Nį vienoje šalyje uh, ne, žmogus nenuteisiamas vien dėl, dėl kažkokio tai menko dalyko, bet ar Amnesty International organizacija žinojo? Taip pat tai ne visiškai tiksliai buvo pristatyti atvejai susijęs su žiniasklaidos e, leidinių uždarimu. Uh, Ponas Niedermüller, aš turiu klausimą Vengrijos atstovams. Aš norėčiau, kad būtų atsakyta konkrečiai į juos. Jei nebūtų pabėgėlių e, ir migracijos situacijos sudėtingos, kaip, kaip minėjo vyriausybės, Vengrijos vyriausybės atstovas, kodėl tuomet reiktų pakeitis, teikti pakeitimus, kodėl įrenginėjami konteineriai ir konteinerius talpinami migrantai. Kaip Jūs koment, pakomentuotumėte tą žinę, kai, kaip šie pokyčiai Pavyzdžiui, kaip Jūs komentuojate tą faktą, kad tos numatomos naujos procedūros e, bus taikomos tik suaugusiems asmenėms nuo 14 metų? ir kodėl vyriausybė, šalies vyriausybė bando įtakoti nevisybinio organizacijų veiklą, jeigu jai nepatinka jų nuomonė, juk demokratijoje visi turi teisę pasisakyti. Kaip Jūs manote, ar tik išrinktieji atstovai turi teisę išsakyti nuomonę politiniais klausimais Vengrijoje? Pone Kadžika. Pone Kudrytski. Ačiū, turiu porą klausimų. Ministrui. Ar iš tikrųjų šalies vyriausybė ir valdančioji partija yra vieninteliai uh, E, opozicijo komunizmui besipri, pasipriešinusių partijų atstovai. Ir yra komunizmo opozicija yra daug platesnė ir įvairesnė Vengrijoje. Taip pat buvo e, minėta, kad vykdoma diskriminacija prieš verslininkus, kitose šalise? Ar galite pateikti pavyzdžių? Pone Gomes, kolegos jau išsakė didžiulį susirūpinimą dėl pagrindinių teisų padėties Vengrijoje, nes erdvė nevyriausybinėms organizacijoms veikti mažėja, ypač NVO susijusios su Sorošo fondu ir ne tik jos. Ir bendrai poveikis žiniasklaidai yra labai stiprus buvo minėta ir migrantų padėtis, ir, ir, ir, ir viskas, ir matosi aiškios pasiekmes, tai kenkia kovai su korupcija. Būtent dėl to, kad pilietinė visuomenė turi galimybės įgyvendinti savo teisių, demaskuoti tuos korupcijos atvejus, o žiniasklaida yra bauginama. Savo šalyje neseniai mačiau ataskaitą, pranešimą apie traukinuką, kuris niekur neva, ne, ne, nevažiuoja į jo, jokį paskirties punktą Orbano gimtajame miestelėje ir to traukinuko statyba e, buvo finansuota iš ES fondų. Ar kas nors domisi, kas vyksta Vengrijoje ir ar nagrinėjami korupcijos atvejai Vengrijoje? E, matau, kad kons, šio, šių konsultacijų vienas iš klausimų yra ir mokesčiai. Tačiau mokesčių klausimais turėtume parengti bendrą pasiūlymą. Norėčiau paminėti Vengrijos vystomąją agentūrą ir siūloma E, Vengrija siekia pritraukti ir šorinės organizacijas ir tai tikrai kelia susirūpinimą, nes Vengrija nori tapti pinigų plovimo paskirties šalimi. Ir turiu klausimą Vengrijos vyriausybės atstovams. Bandoma išstumti vargšus ir skurdžius iš šalies, o visi o oligarchai turintys pinigų gali nusipirkti auksinę vizą ir be problemų patekti į šalį. Tai tikrai gėdinga Next is Mr. Vistisen, please. Toliau ponas Vistisen. Tikrai būsiu atviras. Šitą diskusiją turėtų vykti, man atrodo, pačioje Vengrijoje. Tokia mano asmeninė nuomonė, manau, taip turėtų būti. Ir daugelį kitų nacionalinių e, valstybių kyla įvairių iššūkių, pavyzdžiui, dėl terorizmo, dėl abortų spręst prie tų pačios valstybės narės ir daug yra įvairių kampanijų vykdoma, kurioms e, daug lėšų skiriama įvairiais kanalais, bent jau Danijoje, pavyzdžiui, irgi taip yra ir, man atrodo, kitose šalyse taip pat. Na, kaip ten bebūtų, diskusija vyksta čia Europos parlamente, o ne Vengrijos nacionaliniam parlamente, taigi norėčiau ministro paklausti dėl to sugražinimo Serbijos link. Ar nebūtų panašu tai iš tikrųjų tai, ką siūlė Europos komisija jau daryti ES e, lygiu ir, ir tai nėra irgi lygintina su situacija su Turkija ir su jie susidar... ir su jie sudarytų sustarimu. Aš bendrame jungtinėme komitete dalyvauju Turkijos klausimais ir man pasirodė, kad e, žmogaus teisų padėtis Turkijoje tikrai yra prastesnė gerokai negu kad e, Serbijoje, bet gal jūs pats kaip tik ir sureaguosite ir atsakysite. Ačiū dabar, ponia Vikstram, atsiprašau, kad prieš tai kiek supainiau lės tvarką kalbėtojų. Ačiū. Dabar labai aiškiai ir tarp eilučių, kalbant lygiai taip pat iš kolegų iš Vengrijos ir iš mūsų prelegentų kitų esame girdėję tokių minčių, kad nereikėtų ES kištis į Vengrijos atvejį ir kad e, ji turėtų pati čia viską spręsti. Aš tikrai labai apgailestauju dėl to, nes mes esame valstybių narių šeima ir individų šeima. Taigi turėtumėm ir sunkiais laikais paremti e, savo šeimos narį ir padėti jam. Antrasis straipsnis numato žmogaus e, ir pagrindinių teisių e, užtikrinimą, nesvarbu, kur žmogus yra, pilietis yra. Mm, taip pat e, reikia kalbėti ir apie žiniasklaidos laisvę, taip toliau ir panašiai, bet kas labiausiai kelia nerima, tai yra be abejo migrantų situacija. Kaip žinome, vyksta daug darbų yra dabar peržiūrima bendra prieklapšio teikimo sistema, aš esu pranešėję Dublino reglamento klausimais. Ir tai iš esmės pakeis Europos komisijos siūlymą e, tos visos diskusijos dėl to, kaip reikėtų vertinti prieglapščio prašytojų situaciją, kai bus pritaikytas būtent solidarumo mechanizmas ir kiekviena valstybė narė turės įsitraukti į tą mechanizmą, dalyvauti. Tai kaip gali būti, kad dabar girdime tokius nerimą keliančius signalus iš tarybos. Galbūt galėtumėte išplėtoti savo mintis tą linkmę labiau. Ir kai kas jau minėjo, kad 85 procentai e, visų tų daugybės milijonų pabėgėlių pasaulyje yra kur nors kitur trečiosiose šalyse. Tai kaipgi tuomet mes negalime prisijimti mums tenkančios e, atsakomybės. Ačiū. Toliau. Noriu padėkoti. Noriu padėkoti nevyriausybinio organizacijų atstovams, kurie pasakoja apie tai, kad ir toliau uh, yra autoritarinių e, proveržių. Ir ponia, aš, mm, mūs, mano nuomonė yra kitokia nei jūsų. Aš nemanau, kad jūsų e, pateiktas pavyzdys dėl komandiruotojų darbuotojų nėra pagrindinių teisų apsaugos atvejais. E, šalyje garsėja ksenofobinė retorika, skatima neapykanta, posėlėma neapykanta Europos atžvilgių. Ponas Orbanas nuolatos atstumė priimame e, pabėgėlius nuo sienos su Serbija suvereniteto, šalies suvereniteto e, vardan ir noriu kreiptis į nevyriausybinio organizacijų atstovus. Noriu paklausti, ko jūs tikitės iš mūsų, iš Europos Sąjungos. Matote, kaip prastėja e, įstatymo viršenybė situacija šalia, kaip ir Lenkijoje ir dėja, nors kom, komisija ėmėsi tam tikrų priemonių Lenkijos atžvilgių, ne, nesėmė jų Vengrijos atžvilgių, dėl to, kad ponas Orbanas yra EPP narys. E, m, Mes visi manome, kad e, pagrindinių teisų puoselėjimas turi būti atsietas nuo partijos. Būtina, Vengrija privalėjo užtikrinti pagrindinių teisų laikymasi prieš stojimą Europos Sąjungą. Tai, tai nėra kažkoks alekart meniu, iš kurio gali rinktis, ką nori daryti. Ir mes laukiame, kad komisija pasiremtų galiojančiais mechanizmais ir imtųsi priemonių dėl įsakymo viršenybės užtikrinimo, pareikalavimo. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ačiū ir toliau pane Botskor. Ačiū pane pirmininkė už man sutiktą galimybę. Norėčiau užduoti klausimą ponui ministrui dėl abortų e, galimybės nutraukti neštumą moterų padėti Stambulo konvencija, kuri numato moterų apsaugą bei užduoti klausimą apie kovą su smurtu prieš moteris. Kokia yra tos konvencijos padėtis šalyje? Ačiū. Thank you. And Mrs. Spinelli, please. Ačiū ir dabar ponė Spinelli. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl to, kas pasakytina apie Vengrijos vyriausybės atstovus, tai mažai ką be pagelbės mintis apie e, sovietinį terorizmą, jeigu apskritai žiūrima į visą tai, kas vyksta iš vien tik savo nacionalinio požiūrio taško, juk mes čia nesame e, demosas bendras visur Visą tai susijęs su Europos žmogaus teisų hartyje ir dėl to norėčiau padėkoti labai už laišką nusiustą ponui Europolos ir konkrečiai kalbėčiau apie naująjį sienų apsaugos įstatymą. Čia pasakyta, kad automatiškai asmenys būtų sulaikomi tranzito zonose remiantis e, ypatingą situaciją, tokiu statusu, kuris yra paskelbtas jau pusantrų metų ir man čia ne visai viskas aišku. Pabėgėlių krizė nėra mm, tiesiog pabėgėlių krizė, bet ES krizė tų migrantų srautų kontekste. Taip pat yra numatomos nuostatos dėl to, kad tam tikrais atvejais net nebūtų galima prieglapšio prašyti apskritai pateikti tokio prašymo, kaip tai suderinamas tarptautiniais teisės aktais. <clears throat> Pona Sogor, ačiū. Mano klausimą jau iš esmės pateikė dėl Ahmado atvejo. Ar žinoma tiksliai, ar jis turėjo septynis ar devynis pasus? Ir dėl to traukinio tai buvo ne, ne metro traukinys. O ne koks nors mažas traukinukas, kurį čia šitam kontekste galėjot kas nors prisiminti. Ačiū. Dabar akivaizdu, kad nemažai klausimų buvo adresuoti ministrui tai jis pasistengs sureaguoti, atsakyti ir daugelis pasisakymų buvo gal labiau komentarai negu kad e, klausimai, tai kolegos man padės suorganizuoti visą šį procesą. Dabar turime dar 35-33, jeigu tiksliai minutės. Stengsime kažkaip susidoroti su viskuo, tai gal Pirmiausia, žvelgčiau į Jūs, sureaguokite. Nevyriausybinio organizacijų atstovai, o paskui ministras kalbės ir, ir sureaguos į detalesnius pateiktus klausimus. To ir prašė kai kurie kolegos, parlamento nariai. Tai gal or you could speak for two or three minutes each, but, you, but stick to... Na, po dvi, tris minutės galim skirti jums, po keletą minučių, jeigu norit bendrai sureaguoti į jums skirtas pastabas ar klausimus. Tai ponia pardavė, pirmiausia. Ačiū. Dėkoju visiems už klausimus, už pastebėjimus, už rūpinimas žmogaus teisų padėtimi Vengrijoje. Kolegė e, sureaguosi kai kurios kitus klausimus, o aš pakalbėsiu apie prieglapšio prašytojų padėtį. Kas labiausiai kelia susirūpinimą yra tai, kad ne tik, kad pagal ES teisės aktus ir kitus teisės aktus tai turėtų būti priemonės, kurių griebiamasi tik ypatingos skubos ar ypatingo aplinkybių atveju, o tai daroma sistemingai. Bet ir tai dar kelia susirūpinimą, kad toks didelis skaičius asmenų yra priepiamas tų priemonių. Iš tiesų, daug asmenų yra sulaikoma ir tranzito zonose iš tiesų net nepriimami sprendimai atitinkami Vengrijos e, žiniasklaidoje pasirodė viešų pareiškimų vyriausybės, kad tai net ne, nevadinama sulaikymu transporto, tose tranzito zonose e, esantis asmenys e, ten tiesiog laikomi saugumo neužtikrinimo sumetimais. Ir Europos tarybos kankinimų stebėsenos ekspertai lankėsi Vengrijoje ir parengė ataskaitą dėl to, kaip ten kas atrodo, todėl man atrodo, kad turime aiškiai apibriežti, kas yra sulaikimas čia turi tai būti numatyta įstatymė, turi būti sprendžiama kiekvienu atskiru atveju mm, pavieniu dėl to sulaikymo ir turi būti išklausoma ir nevyriausybinio organizacijų nuomonė ir pastebėjimai. Mes jau daug saugiklių esame sukūrę, numatę, kurie galėtų būti pritaikomi. Ir norėtųsi, kad būtų iš tiesų situacija pakreipta kita linkme, kad būtų į tuos asmenys žvelgiama kaip į e, opio situacijoje atsidūrusius, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga. Ir kolegės paprašysiu kalbėti apie porą minučių. Pone Kaprocai, dėkoju už klausimus ir reiškiamą susirūpinimą. Dėl to, kas susijęs su žiniasklaida, iš tiesų e, žiniasklaidos laisvė yra ribojama ir aš kalbėjau apie pluralizmo suvaržymus, kai, kur, kai kurios nuomonės reiškiamos tikrai e, labai veikiant manip, manipuliavimo mechanizmams ir, ir yra kaip tik e, kontroliuojama ta nuomonė ir, ir žiniasklaidos veikla. Uh, net ir šiai nežinia, nežinia, kada kontroliuoja ar stebi valdžios veiklą. Mm, nuomonės laisvės įgyvendinti taip deramai negalima ir dėl to keliamas klausimas dėl demokratijos principų įgyvendinimo apskritai. Dėl siūlomo e, reglamento ar teisės akto susijusio su pilietinė visuomenė taip pat e, galima būtų dar labai plačiai kalbėti, tiesiog neturiu čia tos galimybės. E, ačiū labai trumpai. Nusikaltimai, esant komunizmo režimui, be abejo, turi būti tyriami, jie egzistavo ir, ir visuomet Turi būti užtikrinta teisė į tokių nusikaltimų ištyrimą, dėja tas nėra įvykę. Dėl abortų, e, tai yra moters teisė spręsti dėl savo kūno, dėl to, kas su juo vyksta, dėl to, ar jos nori tęsti neštumą ar ne. Nuo praėjusio šimtmečio, paskutinio dešimtmečio jau teisės aktuose figuruoja šie dalykai, bet, bet, bet nebuvo kaip ideologinė vyriausybės nuostata formuluojami. Ir esame komentavę ne vien tik Akmedo nuteisimą, tiesiog ir patį teismo procesą ir jo organizavimą, nes e, jis, tas procesas buvo nulemtas iš tiesų valdžios e, atstovų, jo nuteisimas ar pripažinimas kaltu buvo e, paveiktas būtent valdžios. Ir taip e, jis buvo sužeistas ir, ir keli šimtai dar migrantų taip pat, e, bet ne, nebuvo ištirtas, ištirti tie visi atvejai. E, Taigi mes neginčiame, kad, kad tai Ahmedas kalbėjo per megafoną, kad jis mėtė akmenis, bet ar, ar tai jau yra terorizmo aktas, ar, ar tikrai tai jau galima kvalifikuoti kaip tokį, čia reiktų dėti klaustuką. Ačiū. Dėkoju, pana Šanto. Na taip, kadangi kalbėsiu, turiu tris trumpai, tad kalbėsiu vengriškai, tad prašau visus pasiruošti ausines. Atsakysiu į pirmąjį klausimą. Pagrindinės, pagrindinių teisių mano institucija sudaro septyni darbuotojai e, ir draugė su, su ponu Petruči parengėme tą dokumentą, kurį jūs minėjote. Nežinau, gal jūs domina mūsų centro veikla, ponė Zibel. Ir taip pat noriu pasakyti, kad mūsų darbo e, įkvėpimas tai užtikrinti bazę šioje srityje. Ir man atrodo, kad Ženevos konvencija nenumato e, galimybės duoti socialinėmis paslaugomis. Kalbama apie laikinąją apsaugą pirmojoje vietoje kur patenka tie pabėgėliai, pavyzdžiui, ir tai būtų Libija pabėgėliams iš Sirijos, o ne Vengrija dėl Ahmed H. atvejo, kuris kėlė tokį didelį susirūpinimą. Aš sutinku su prezidentu Donaldu Trumpu, kuris sako, kad e, nacija ar šalis nė, nė, nėra šalis ar nacija, jeigu neturi savo sienų. Mes norime e, už, už, pasirūpinti savo sienų apsaugą ir mes nesutinkame su pirmosios instancijos teismo paskaltų sprendimu šiuo klausimu. E, dešimtojo amžiaus, dešimtojo dešimtmečio pabaigoje, kaip 2000-ųjų, tarptautinė bendryje priprato prie to, prie fakto, kad žiniasklaida Vengrijoje buvo didžia dauguma liberalių pažiūrių, tačiau situacija Vengrijoje dabar pasikeitė ir e, ta situacija yra labiau subalansuota ir jeigu koks nors žiniasklaidos leidinio savininkas nusprendė užbaigti to leidinio veiklą, tai jis turi tokią teisę. Pilietinės visuomenės veikėjų uh, e, Vengrijoje yra labai daug, tik, tik tai dalis jų užsijima politiniais klausimais. Dėkoju, toliau žodis ponui Tušenį. Labai ačiū, aš taip pat kalbėsiu vengriškai. E, tisztelt képviselő asszonyok, e, képviselő urak! E, először is... Poni parlamento, ponios ir ponai parlamento nariai, noriu visų pirma padėkoti už užduotus klausimus. Noriu padėkoti pilietinės visuomenės atstovams. Vengrija yra demokratija, mes esame atviri dialogui ir diskusijoms. Ir tai normalu, tačiau yra dalykų, kurie mane liūdina. Mane liūdina tai, kad kai kalbame apie migraciją, neskiriame pabėgėlių ir imigrantų. Visi kalba apie pabėgėlius, tačiau man atrodo, kad padėtis yra šiek tiek sudėtingesnė. Uh, turime kalbėti apie migraciją. Ir yra kelių rūšių, vyksta kelių rūšių migracija ir reikia skirti pabėgėlius ir ekonominius migrantus. Pastaroji grupė, jie nori atvykti į Europą iš Maroko ir kitų šalių, kad galėtų gyventi geriau nei savo gimtojoje šalyje. Ir taigi atvyksta ekonominiai migrantai bei pabėgėliai, bet šiandien tos dvi grupės nebuvo atskirtos, nors tai svarbu. Buvusios Jugoslavijos karo metu Vengrija tikrai pasirodė solidari, daugybė tūkstančių asmenų gyveno. E, Vengrijoje jie buvo atvykę iš Serbijos, iš Kroatijos, Vengrija juos priėmė. E, bet e, pastebima tendencija pamiršti tai, kokią pagalbą Vengrija suteikė jiems. Taip pat bandoma pamiršti 1956 įvykius, kuomet daugybė vengrų pabėgo į užsienį. Tie žmonės bendradarbiavo su prieimimo institucijų, e, e, jos prieimusių institucijų prieimusiams institucijoms. Dabar bandama sakyti, kad niekas su nieko nebendarbiauja ir visi nori patekti į vieną šalį. Tačiau bendradarbiavimas yra svarbu. E, nuo 2015 asmenys atvykstantis į Vengriją tik nori Vengriją palikti, ją kirsti ir, ir vykti į Vokietiją, Švediją ar kitur į vakarų Europą. Ir nežiūrint puikių specialistų patyrusių e, mm, patirtį turinčių institucijų. Tai vyksta ir, ir jei įvertinsime e, į, į vertinsime statistinius duomenys, pamatysime, kad 9 tūkstančiai asmenų praėjusiais metais atvyko į Vengriją, tačiau 8 tūkstančiai iš jų ne, nesulaukė galiojančių ta, ta, taikomų procedūrų užbaigimo ir išvyko į, į Vokietiją ir Austriją. Ką mes sako, ką mums pasakys Vokietijos ir Austrijos vyriausybės atstovai, jie pareikš. Jie mums pasakys, kad reikia geriau rūpintis sienų apsauga. E, savo jaunystę aš praleidau komunizmo laikais ir aš tikrai vertinu laisvę, galimybę sėsti už vairo ir vykti iki pat Briuselio iš Vengrijos be jokios kontrolės. Aš nenoriu, kad, to, kad šiai judėjimo laisviai iškiltų pavojus, o judėjimo laisviai šiandien pavojus iškilęs. Pažvelkite į skelbimus tarp Austrijos ir Vengrijos pasienyje ir pamatysite, kad mes Vengrija turime rūpinti savo išorės sienų apsaugą, kad galėtume užtikrinti, išlaikyti judėjimo laisvę. Ir jeigu kalbame apie migraciją, pažvelkime kaip vyksta 160 e, tūkstančių asmenų perskirstimas. Perskirstyti perkelti tik, tik 2 tūkstančiai. Žinoma, reikia tik tektų kritikuoti kitas šalis. Ir aš atsisakau mokėti 200 tūkstančių eurų baudos jei, už tai, kad aš atsisakau e, priimti asmenį, o jeigu jį e, priimu, tai reikia mokėti tik 10 tūkstančių. Tai įžeidimas vidurio centriniai Europai. Tai reikia aiškiai sakyti, reikia laikytis galiojančių taisyklių. Mes visada laikėmės Europos reglamentų. Ir jurisdikcinė kontrolė visada galiojo. Ir tik teismai e, nusprendė pakeisti sprendimus, nuostatas galiojančias prieglapšio srityje. Mes žinome, kad reikia imtis priemonių tam, kad apsaugotume Šengeno erdvę ir mes rengiamės laikyti galiojančių kriterijų, sukurti, reikal... mes, sukurti reikalingas prieimimo sąlygas tose prieglaudose, būstuose padarytose iš konteinerių, rūpintis vaikų teisėmis bet tai bus įmanoma tik tuo atveju, tik pasirūpinsime viešąją e, tvarką ir, ir viešojo saugumu. Būkime atviri, terorizmas. Terorizmo grėsmė išlieka, bet mes niekada nežinome, kur teroristai smogs dar kartą. Ir Prancūzijos ambasadoje Budapešte sakiau kalbą Liepos 14 ir sakiau, kad neaišku, kur bus kita ataka ir ta ataka buvo vykdyta Nicoje. Austrija, Slovenija, Kroatija. Taip pat buvo nusprendę uždaryti savo sienas, tačiau tie sprendimai nesusilaukė tiek dėmesio, kaip mūsų sprendimas, jei Ispanija nusprendžia apsaugoti enklavą Afrikoje, pilietinės visuomenės organizacijos daug mažiau skundžiasi. Mes išgyvename europinę krizę ir kalbant apie ją turime skirti ekonominius migrantus ir pabėgėlius. Naujosios taisyklės, kurias E, patvirtinsime, bus griežtos ir mes rengiamės asmenys skirti į tam tikras bendrijas ir bus užtikrinta teisinė tų kontrolė tų žmonių. Ir bus numatyta galimybė tiems žmonėms pasinaudoti advokato paslaugomis. Pakalbėsiu apie nevyriausybinės organizacijas. Praėjusiais metais pas patikėjau įstatymo pasiūlymo projektą, pagal kurį e, organizacijos privalės būti registruotos, registruotos ne per metus, bet turės galimybę iš karto pradėti veiklą. Niekas manęs už tai nepasveikino. Ir buvo teigiama, kad NVO registravimas turi vykti automatiškai nes taip jos gali sėkmingai veikti. Aš neprašau, kad sveikintume mane, sveikintų mane, bet noriu, e, kad, kad būtumėte objektyvus. Buvo supaprastintos NVO registravimo e, taisyklės, jų Vengrijoje yra daugybė Tai norime, kad jos klestėtų, tai įprasta demokratijoje. Ir nors yra jų e, teisėtumo, legitimumo skirtumai, vyriausybei legitimumas suteikia piliečiai ją išrinkdami, o NVO turi teisę reikšti savo nuomonę. Bet jeigu nesutinki su kino nors nuomonė, reikia e, apšaukti tą vyriausybė diktatūra, ne, reikia klausytis NVO. Bet man atrodo, kad panašus procesai vyksta visose šalyse. O vertinant NVO ateitį, nemanau, kad yra pagrindo joms e, susirūpinti. Peržiūrėjau Venecijos komisijos ataskaitą. Mes rengėmės e, patvirtinti te, įstatymą ir e, jį reik, ir bus nu, numatyta tiesiog e, nu, nuostata, atsiras nuostata, kad organizacijos privalo užsiregistruoti, jeigu jos, yra, jos gauna finansavimą šai užsienio. Tai atitinka demokratiją ir niekas tikrai ne, ne, netaps kliūtimi jų veiklai. Buvo kalbėta apie kalėjimų perpildymą. Šią problemą išsprendėme, aptarėme ją su Europos taryba ir 6000 atvejų buvo suspenduoti. Manau, kad taip pat bus patvirtintos reikalingos veiksmingos procedūros. Konstitucinis teismas turi teisę anuliuoti teismų sprendimus. Ir noriu pasakyti, kad Konstitucinis teismas veikia labai gerai Ir pavyzdžiui, jis anuliavo netgi mano paties pateiktą įstatymo projektą. Tai susijęs su teisminiais aspektais, teisminiais procesais. Dėl Ahmedo atveju daug buvo pasakyta apie tai, bet aš, aš pats niekada nedrįsčiau kritikuoti teismo sprendimo niekada neleidau savo pareikšti, kad kokio nors teismo sprendimo, kokio nors teismo sprendimas blogas ar geras. Nesitikėkite, kad aš išsakyčiau nuomonę šiuo klausimu, nenoriu reikšti jokios nuomonės dėl to atvejo. Atsakingas uh, kaltinimą pateikė prokuroras, o teisme teisingumo ministras negali pasisakyti ir negali komentuoti teismo sprendimo. Noriu pasakyti dar porą dalykų. Dėl pono Niedermüller klausimo, kad esą nėra pabėgėlių problemų. Aš nežinau, ar mes, esame to, tai, ar mes iš tos pačios šalies, bet uh, 180 asmenų nori neteisėtai kirsti sieną ir negalima sakyti, kad nėra migrantų ar pabėgėlių problemos Prancūzijoje. Nepaprastoji padėtis e, e, jau neatšaukiama 2,5 metų kalbėjau su Graikijos ministru, e, Turkijos-Graikijos e, sieną kas, kasdieną kerta apie 650 asmenų, nežiūrinti galiojantį pasirašytą susitarimą. Ar Turkija yra saugi valstybė? Ji yra šalis kandidatė. Na, prisiminus Kopenhagos kriterijus turime uh, pasitelkti ir kitus kriterijus. Mes nebijome nevyriausybinio organizacijų, mums jų reikia, mes e, su, jais kalba, su jomis kalbomis ir Budapešte, ir Bruselėje, ir, ir kitur netgi. Tai normalu. Dėl asmenų nuo 14 iki 18 metų, manau, kad e, atsakingos institucijos pasirūpins tą padėtimi. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, Kalb, jau buvo kalbėta apie komunistinį režimą. Uh, Iš tikrųjų, reikia kalbėti apie komunizmo įvykdytus nusikaltimus, kaip ir apie holokaustą. Reikia susipažinti su komunizmo nusikaltimais ir apie juos kalbėti. Mes gyvename šalyje, kurie kur tokių nusikaltimų buvo įvykdyta. Jei nebelik žmonių, kurie nebežinos istorijos, tos istorijos, na, nuomonės dėl diktatūros. būtina kalbėti apie komunizmo nusikaltimus. Toliau moterų padėtis Stambulo konvencija. Norime, kad ji įsigaliotų rugsėjo mėnesį, dabar vyksta konsultacijų procesas. E, ir teisingumo ministerijos veiklos vienu prioritetu yra aukų apsauga, Noriu padėkoti visiems kalbėjusiems už jūsų pasisakymus. Mes esame demokratiška valstybė ir esu pasirengęs dalyvauti diskusijose. Tie, kurie priminė septintąjį straipsnį, manau, kad tai be pagrindo, nes e, e, antrojo straipsnio vertybės svarbios man ir mano vaikams ir aš manau, kad tai turi būti mūsų bendrų pastangų pastatyti Europos namus pagrindu. Kalbame apie senasias Europos šalis, e, e, anksčiau įstojusias, vėliau įstojusias, turtingas, skurdžias šalis. Tai ne, nėra labai korektiški dalykai. Kalbant apie vidurio Europą, e, yra diskriminavimo atvejų, yra taisyklių, pagal kurias vyksta disk diskriminacija, tai ypač pasakytina apie įmonių situaciją. E, turime kalbėti apie konkurenciją ir pagrindinės teisės ir galimybę ir, ir konkurencijos sąlygos pasikeitė. Manau, kad būtinas dialogas tai vienintelė galimybė. Už tai čia ir atvykau ir ačiū Jums už Jūsų dėmesį. Labai ačiū. Taip, kolegos, na. Galime turbūt baigti klausimus. Panas Vistisen kelia klausimą, ar iš viso reikia tokių klausimų. Norėčiau kolegos priminti, kad klausimą organizavome labai atsargiai, kruopščiai. Tai yra viena mūsų prerogatyvų komitete ir parlamente aptarti žmogaus teisų padėti Europos Sąjungoje, tad toks mūsų darbas. Aš taip pat padėkoti ypač tiems nariams, kur šiandien pasisakė. Manau, buvo aptarta daug svarbių dalykų. Ačiū padėkoti visiems taip pat pranešėjams, kad jie tikrai pasnegė atsakyti į tuos esmės klausimus apie žmogus teisų padėtį. Tad visiems labai dėkoju. Žinoma, klausimai niekada nevyks tobulai, tačiau vis tiek dėkoju visiems, kas dalyvavo. Ir dėkoju už tai, kad bandėte padaryti klausimus kuo geresnius. Tad tuo baigiame klausimus. Dėkoju visiems dalyviams. Penktą valandą prasidės balsavimas. Tad tęsime posėdį penktą valandą. Good afternoon, colleagues. We can begin the vote when everyone is ready. Sveiki, kolegos. Pradėsime balsuoti, kai visi bus pasiruošę. Tai prašau susėsti. Kitų nėra darbo tokias klausimų. Tad galėsime viską užbaigti. Ar visi pasiruošę, koordinatoriai pasiruošę? Viskas vyks elektroniniu būdu. Tik trumpadačiu priminti, kad jei kas neturi elektroninės kortelės, Prašau dabar tai pranešti. Tuomet įskaičiuosime jūsų balsus, jūsų balsų ant rankos parodymų. Ar visi turi korteles taip? Gerai. Tad jeigu visi pasiruošę, pradėkime nuo pirmo balsavimo. Taip. Ponas Kripek, berods, vietoj, vietoj Helga Stevens dalyvavo postė, ne? Don't, don't them, but... Berods niekas nedalyvauja. Ar kas nors iš ekar dalyvauja posėdėje? Na, tuomet eikime prie balsavimo. Ar gerai? Taip ir padarykime. Niekas žodžio neprašo, gerai. Eikime prie balsavimo. Taip, diltas pakeitimas. Atsiprašau. Dėl ko balsuojam pirmiausia? Tai yra keleivinis laivys plaukiančių keleivių ir taip toliau registravimas. Taigi, 12 pakeitimas. Balsuojame. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Fonas Kripeks, matau, sėdasi. Leisiu jam atsisėsti. Vieną sekundę, kolegos. We'll, we'll just wait till Mr. Skripek takes his seat. Leiskime ponas Skripek atsisėsti. Toliau. Tik tas pakeitimas padavė balsuoti. Vote is closed. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 14 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 15 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 7 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 18 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 18 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 19 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Atmesta. 21 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Atmesta. 20 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 22 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 23 pakeitimas balsuojame. Baigiame patvirtinta. Kastomos dalis, pirmas pakeitimas, balsuojame. Baigiame. Atmesta. Antras pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Trečias. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas balsuojame. Baigiame. Atmesta. Penktas pakeitimas e, balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Šeštas pakeitimas balsuojame. Baigiame. Atmesta. Septintas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Aštuntas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta devintas. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. Dešimtas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Dešimtas pakeitimas. Balsuojame. Atsiprašau, vienuotas pakeitimas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Tad kolegos pagal prieš tą taisyklę dabar pateiksiu, tave, pateiksiu šios pakeitimus transporto komitetui nuo Libe komiteto. Dėkoju. Toliau. Kitas klausimas dėl to, kad valstybės narys gyvena prims sprendimą. parlamentu konsultuojamas dėl šių klausimų ir parlamentas turi pateikti nuomonę dėl trijų mėnesių. Vasario 26 diena buvo konsultacijų pabaiga. Prašėme, e, prašėme, kad komisija pratestų terminą, dirbome tik anglų kalba ir 9 dieną susitikome. Nebuvo pasakyta pasiūlymų. Tad galime balsuoti. Ir balsavimas vyks taip pat kovo mėnesį plenarsisėje. Vienas tik balsavimas, jeigu visi pasiruošę, Vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame. Patvirtinta. 42 už 2 prieš. Niekas nesusilaikė. Gerai. Toliau kitas klausimas. Vėlgi dėl sprendimo gyvendinimo valstybės narėse Atgai priminsiu, kad taryba prašė pateikti parlamentų nuomonę dėl per tris mėnesius. Konstatacijų pabaigos data buvo vasario 23 diena. 9 dieną vyko posėdis dėl šio dokumento, nebuvo pateikta pasiūlymų dėl pakeitimų, to dabar pradame vardinį balsavimą. Pradame balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Toliau septintas punktas. Ir čia atvykimo išvykimo sistemos įkūrimas, siekiant registruoti atvykimo duomenis bei neleisti atvykti asmenims iš tešių šalių. Taip pat, satantis taisklės dėl atvykimo išvykimo sistemos prieigos tiesiog tarnyboms. Ar ponas Demera nori pasakyti prieš balsavimą pranešėjas. Labai trumpai, ponė pirmininkė. Dėkoju. Dėkoju frakcijoms už darbą, nes tema tikrai buvo sudėtinga. Ačiū. Dėkuoju, ponė Dijas Dimera. Ar visi pasirengę balsuoti? Pasirengę? Džiugu, kad APP pasirengė, puiku, tad galėsime pradėti. Taigi, 149 pakeitimas, 150, 151, 152, 153 dėl visų baltuojama kartu. Balsuojame. Baigiam balsuoti. Atmesta. Toliau. Pakeitimas 154. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirmas kompromisas balsuojame. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Antras kompromisas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau kompromisą dėl pirmo straipsnio balsuojame. Baigiame balsuoti patvirtinta. Kompromisas dėl antro straipsnio balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau. Pakeitimas 333. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Kompromisą dėl trečio straipsnio balsuojame. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Pakeitimas 34 balsuojame. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 353 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Toliau 354 balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Toliau Kompromisas dėl penktos straipsnio pagrindinio tikslo. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Toliau dėl šešto straipsnio kompromisas balsuojame. Baigiame. Patvirtinta, panės pinelė susilaikė. Ar neveikia aparatas? Gal norite persėsti, ponė Spinelė? Minutėlę duosime jums laiko, kad, kad galėtumėte oriai persėsti. Pratinęs dabar prie kalbėjimo apie orumą, dabar tai visiems labai svarbu. Ar visi pasiruošę? Devintas straipsnių kompromisas. Ne, atsiprašau, Taip jau pasitaiko. 39-40 kartų balsuojama, pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau 392. Balsuojame. 392. Baigiame balsuoti. Atmesta. Kompromisų dėl devinto straipsnio balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Kompromisas dėl, dėl dešimtojo straipsnio balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pakeitimas 4.14. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 4.15 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 41 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 4.17 pakeitimas balsuojame. Ar viskas gerai? Taigi 4.17. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 4.18 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 4.19 Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 12 straipsnio balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 13 straipsnio balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl ketvirto straipsnio. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl penkiolikto straipsnio. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl šešto straipsnio. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas. Ne. Pakeitimas 465. Balsuojame. 465 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl straipsnio. Balsuojame. 465. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 18 straipsnio. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 9 straipsnio. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl 20 straipsnio. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisų 21 straipsnio balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Kompromisas dėl trečio skyrio 225 straipsnį. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. Pakeitimas 5.19. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 26.30 straipsniai, ketvirto skyriaus kompromisiniai variantai. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. Priimta. 530, 532. Balsuojame dėl jų su iškart. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Kompromisas. Ne. 533 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmesta. 534. Balsavimas pradedamas. 534. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar kompromisas dėl 31 straipsnio. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. Priimta. Kompromisas dėl 32 straipsnio balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. Priimta. Kompromisas dėl 33 straipsnio balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. Priimta. Dėl 34 straipsnio kompromisas pra, balsavimas pradedamas ir baigiamas. Priimta. Toliau. Biudžetas 17, ne? Biudžetas 16. Balsavimas pradedamas. Jau pavargau. Taigi, balsuojame dėl biudžeto 16. Balsavimas baigtas, atmesta. Kompromisas dėl 35 straipsnio balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. 36 straipsnis, kompromisas dėl jo, balsavimas pradedamas. Ir balsavimas baigiamas. Priimta. Kompromisas dėl 37 straipsnio, balsavimas pradedamas, baigiamas. Priimta. 623 pakeitimas, balsavimas pradedamas ir baigiamas. Atmesta. Kompromisas dėl 38 straipsnio. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. 636 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Ir baigiamas. Atmesta. 638 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. Atmesta. Kompromisas dėl 39 straipsnio. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. Toliau techninio pobūdžio pakeitimai dėl domenų apsaugos nuorodų. Balsavimas pradedamas dėl kelių pakeitimų iškart. Tuo klausimu balsavimas baigiamas, priimta. Ir dabar vėl. Dvidešimt pirmas šimtas, penktas šimtas, septintas, ne, atsiprašau. Tai kompromisas dėl 40 straipsnio. Aš čia tik tam, kad galėtumėt pasišnekėti tarp balsavimų. Taigi, balsuojame. Kompromisas dėl 40 straipsnio. Balsavimas baigiamas, priimta. 84 pakeitimas, balsavimas pradeda. Balsavimas baigtas, priimta. 85 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Kompromisas dėl 44 straipsnio. Balsavimas baigiamas. Priimta. 641 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Atsiprašau už tai. Apgalėstauju. Atmesta tikrai. 95. Pakeitimas, balsavimas pradedamas. tikrai reikia būti putriem balsuojant. Balsavimas baigtas, priimta. Dabar kompromisas dėl 46 straipsnio. Balsavimas pradedamas. Ir baigiamas. Priimta. Šeši, penki, keturi. Pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 665 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Kolegos, 665. dėl 665 balsuojant vieno EPP balsu buvo per daug. Taigi jeigu kažkas vienas nebedalyvausit balsavime, galėtumėm jį pakartoti. Tai kas nors, išimkit kortelę. Bet jau taip ar taip. Balsavimas baigtas. Kompiuteriu viskas aišku, priimta. Toliau 104. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 106 pakeitimas balsavimas pradedamas. Ir baigiamas. Priimta. 666 pakeitimas toks velnioniškas tikrai labai. Roberto Metzola vėl pamačiau. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar kompromisas dėl 49 straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Priimta. Kompromisas dėl 50 straipsnio. Balsavimas pradedamas. Tikiuosi, kad nepraeis. Niekas nesuprato šito juoko. Balsavimas baigtas. Hmm. Priimta. Gal per, pavėlavau, bet. Kaip tam bebūtų toliau. 50. 671 pakeitimas. Balsavimas baigiamas, atmesta. Kompromisas dėl 51 straipsnio. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 52 straipsnis. Kompromisas dėl jo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Kompromisas dėl 53 straipsnio balsavimas pradedamas ir baigiamas. Priimta. Kompromisas dėl 54 straipsnio. Balsavimas pradedamas ir baigiamas. Priimta. Kompromisas dėl 55 straipsnio. Balsuojame. Ir Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau kompromisas dėl 56 straipsnio. Balsavimas pradedamas ir baigiamas. Priimta. Kompromisas dėl 57 straipsnio. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Kompromisas dėl 58 straipsnio. Balsavimas pradedamas. Ir baigiamas. Priimta. Kompromisas dėl 59 straipsnio. Balsavimas pradedamas ir baigiamas, priimta. Kompromisas dėl 64 straipsnio. Balsavimas pradedamas Balsavimas baigiamas. Priimta. 720 pakeitimas, balsavimas pradedamas ir baigiamas. Priimta. 142 pakeitimas, balsavimas pradedamas, balsavimas baigiamas. priimta. 721 pakeitimas, balsavimas pradedamas. Tane, kažką norėjai pasakyti? Per žodinius, žodiniai, žodiniais pasak, pakeitimas paprastai nieko nepasakoma. Oi, atleiskit čia, tokia jau diena pasitaikė. Tik pajokavau. Nieko bendro neturi su Vengrija ta pastaba. Nesakysiu dabar, ko tik panorėjus, bet vis dėlto iš tiesų turiu žodinį pakeitimą. Prašom, prašom, ragina pirmininkas. Nukrypstant nuo pirmos dalies, ketvirtos skirios nuostatos turėtų būti taikomos dviejiems, dvieji metai po to, kai ir tik po to, kai įvertinimas yra, įvertinimas yra pateikiamas tarybai ir parlamentui. Susipažinti. Ačiū. Dabar balsuojame. The vote is closed. And that is... Balsavimas baigiamas, atmesta. Dabar jau konstatuojamosios dalis. nurodomosios dalies punktai. Pirmiausia, dėl jų balsuojame, priimta. Dabar konstatuojamosios dalys atkrenta visos. Ir dabar, galų gale, baigiamasis balsavimas, vardinis balsavimas, ar visi pasiruošę? Ar visi pasiruošę? Baigiamasis balsavimas, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote, tuomet balsavimas baigiamas ir priimta. 38 už, 7 prieš, 1 susilaikė, ponai Dėždemeras sveikinimai. Uh, Mrs. Vergia, would you like to... Pone Vergia, jūs prašėte žodžio dėl šio pranešimo. Taip, pirmininkė, nežiūrint tai, kad buvo pritarta dviems mano pakeitimams, GUE nori teikti mažumos nuomonę dėl šio teksto ir paaiškinti savo balsavimo motyvus pagal 52 straipsnio ketvirtą dalį, pirmininkė. Tai priimtina. Pone Dėsdėmė, jūs norite kažką pasakyti? Prašau, jūs nekalbėjote prieš balsavimą. Uh, Atsiprašau, mūsų laukia dar vienas, ne, pirmininkė. Prašau, ponė Dėsdemera. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad ponė Veržyje turi teisę pagal 52 straipsnio pirmą dalį mažuma turi, teikti savo, turi teisę teikti savo nuomonį ir aš tą teisę gerbiu. I expected nothing less. Pone Diezdemera, nieko kito ir negalėjau tikėtis iš jūsų. Kolegos, dar turime balsuoti pagal 79 straipsnį dėl galutinio sprendimo pradėti dėrybas ir suteikti galiojimus e, dėrybiniai komandai pagal 69 straipsnio B ir C dalis. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta sprendimui, 40 balsavus už, 4 prieš, vienam susilaikus. Ačiū, ponė Diezdemera. Ir kolegos dabar, po, kitas pono Diezdemera pranešimas. Prieš pradedant balsavimą noriu pasiklausti, pranešė, ar norite ką nors pasakyti, ne, tuomet bal, iškart perinėme prie balsavimo. 20, 21, 22 pakeitimai dėl visų kartų balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas. Atmesti. Pirmasis kompromisas balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Ir dabar galutinis balsavimas. Visi tuo bus patenkinti. Dar nesupratote gal. Taigi, galutinis balsavimas, vardiniu balsavimu balsuojame. Aš tengiuosi, kad, kad jūs būtumėte laimingi. Ar visi balsavo? Balsuoti baigėme. Pritarta. 38 balsavus už, 7 prieš, vienam susilaikius. Sveikinimai, ponė Dijas Demera. Ir ponė Veržė vėl. Norite, ne? Kažką pasakyti? Pa, šį kartą jūsų nuomonė kitokia. Ne, ponė pirmininkė. Aš nuomonės nepakeičiau, bet e, šis pranešimas yra tik tai ano ankstesnio išdava, tai todėl mes, pas, mes mažuma pasiteikinsime tuo, kad pateiksime vieną nuomonę. Balsuojame pagal 69 taisyklės C dalį. Balsuoti baigiame. Pritarta 41 balsavus už, 4 prieš 1 susilaikius. Again, colleagues, be... Kolegos, plenarinėje posėdyje svarstysime per antrąją kovo mėnesio parlamentarinę sesiją. Kolegos balsavimas baigtas ir taip pat baigėsi ir mūsų posėdis. Ačiū visiems uždėmesi.